Galbūt viskas būtų dar geriau. Dabar peršinsime balsavimo motyvus. Pirmiausia, situacija Ukrainoje. Ponas Tenok pradės, e, kalbės savo frakcijos vardu. E, dvi minutės jums. Mr. President, the ECR group... Pone pirmininkė, ECR e, frakcija sveikina rinkimų rezultatus išrinkus prezidentą Porošenką. siekiama susitarti dėl paliaubų, e, paleisti įkaitus, tačiau jeigu Rusija nenutrauks e, savo veiklos rytų Ukrainoje, militaristinės veiklos ES e, turi nedalsdama taikyti griežtesnės ekonominės sankcijas Maskvai. ES turėtų imtis vadovaujančiojo vaidmens, kad baigtųsi krizė, baigtųsi žmonių pagrobimai kitos nusikalstamos veikos ir um, toks uh, sprendimas, kuris būtų priimtas, uh, turi visų pirma paisyti Ukrainos suverenumą ir teritorinį vientisumą, įskaitant ir Krymą, kurią, kuri Rusija neteisėtai aneksavo. Be abejo, Kai kurių e, valstybių narių e, veiksmai, e, Lenkijos, Baltijos šalių veiksmai kelia nerimą ir dabar, pirmininkaujant Italijai, būtina siekti paraginti, paskatinti regioninį stabilumą, turint omenyje pasirašytą asociacijų susitarimą, apimant ir Gruziją, ir kitus regionius. Ministras pirmininkas e, e, turėtų atsižvelgti į Rusijos veiksmus, kuriais Rusija siekia vien tik savo interesų ir e, būtina užtikrinti, kad nebūtų teikiama tokių deklaracijų, kurios yra nepriimtinos modernė. Ačiū kolegai Tenok. Šogor. Dėkuoju. Dar daug klausimų yra neišvers, neišspręsta susijusių su Ukraina. Labai svarbu siekti, kad šalyje įsivyrautų taika. Dabar yra keičiama šalies konstitucija, kurioje turėtų atsispindėti ir nacionalinių mažumų teisės. Aš esu įsitikinęs, kad demokratiška, nepriklausoma Ukraina sustiprės tik tuo atveju, kai visi valstybės piliečiai įgaus tas pačias teises, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų kalbantys ukrainų, ar rusų, ar kitą kalbą. Todėl labai svarbu, kad keičiant konstituciją būtų uh, siekiama decentralizuoti valstybės valdymą, kad ir regionų atstovai galėtų turėtų lemiam vaidmenį valstybės valdyme. Dėkojame kolegai Sogor. Po kito pasisakymo aš jau prašysiu kolegų konkrečiai pavardėmis išeiti iš salės, jeigu jie ir toliau triukšmaus. Taip, ponė pirmininkė. Kodėl mes balsavome prieš rezoliuciją? Labai svarbę esminę rezoliuciją. Šioje rezoliucijoje neminimas karinis perversmas ir tai, kad buvo netinkamai pristaigdyta nauja vyriausybė ir naujasis prezidentas buvo prisaigdinta šalyje, kurioje vyksta pilietinis karas. Tai taip pat kenkia santykiams su Rusija ir įrodo imperialistinius JAF siekius. Tai yra propagandinė rezoliucija. Ačiū kolegai Schaffhäuser. Kolegė Wikström. Wikström, can you ask the colleague please that she should leave? Frau Kollegin Wikström. Pane Vikstrem, gal galėtumėte kalbėtis už salės ribų? Pažiūrėjau, kad kolegos netrukšmautų, išeitų palengva iš salės. E, głosowaliśmy przeciw, ponieważ rezolucja... Dėkoju. Aš balsavau prieš, kadangi ši rezoliucija yra viena, vienpusiška. ir yra nukreipta prieš Putiną, kuris turi gintis. Jis turi tiesiog siekia, kad Ukrainoje būtų stabės karas, kad būtų apsaugotos jo šalies piliečių teisės. Todėl aš manau, kad galvojant apie mūsų šalies lūkesčius, reikėtų tikėtis, kad Ukraina išliks stipri ir savarankiška valstybė. Mums man nepriimtina šita rezoliuciją dėl to, kad ji apskritai yra proamerikietiška, e, kadangi Amerika tiesiog ieško preteksto kištis kariniais veiksmais į Ukrainos gyvenimą. Ir o tai niekada nepasiteisins. Dėkuoju, Korvin Mikė. Norėčiau pasakyti, kad šios procedūros metu negalima atsakyti klausimus pagal mėlyną kortelę. Kolegos, kalbėkite išėję į koridorių. Albiol Guzman. Gracias. Hemos votado en contra de la... Ačiū. Mes balsavome prieš rezoliuciją, nes e, mes smerkėme tai, kaip ES institucijos bendravo su Ukrainos vyriausybė, vyriausybė, kuri buvo prisaigdinta ir sukurta po kariminio, karinio perversmo. Taip pat yra tarnaujama daugia, daugia šalių, tarptautinių korporacijų ir JAV interesams ir nėra atsižvelgiama į žmonės ir ukrainiečių tautą. Mes norėtumėme, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas ir būtų iš, ištirtas žudinių atvejis Odesoje, kuomet profsąjungų aktyvistai žuvo, daugiau kaip 40 žmonių buvo nužudyti ekstremalių dešiniųjų ir mes norėtumėme, kad dešinieji ir Europoje, ir Ukrainoje pasmerktų tą įvykį. Frau Kollegin Zimmer. Kollege Zimmer. Zimmer. Frau Kollegin Zimmer. Frau Kollegin Zimmer. Frau Kollegin Zimmer. Es wäre sehr schön, wenn da hinten der Konvent sich draußen, nach draußen vertagen wird. Dar kartą prašau kalbėti išėjus už, iš salės. Carver. Uh, Ši rezoliucija yra skiriama tiems politikams, kurie siekia karo ir pri, pritarė karui. Taip pat civilizuotos tautos turi išsaugoti taiką ir kovoti su nusikaltimais prie žmoniją. Ši rezoliucija buvo uh, parengta ir svarbus kariniai veikėjai turėtų šiuo atveju būti patraukti būdžiamo atsakomį. Dėl to balsavimą prieš ir dėja šiuo atveju politikai tiesiog paleidžiami um, laisviai. Dėkuoju kolegai Karver Zdanoka. Aš balsavau prieš šią rezoliuciją. Mane sukretė tai, kad uh, nemažai kolegų, kurie prieš tai tvirtino įvairias rezoliucijas dėl rytų partnerystės Rusijos ir e, mūsų santykių su Ukraina, ragino imtis e, požiūrio, kuriame nebus laimėjusių ar laimėjusių. Dabar visiškai e, ignoruoja tai, kas vyksta. Da, vyksta Ukrainoje. Kodėl jūs, jūs išbraukite Odesos pavadinimą iš uh, šios rezoliucijos. Kodėl jūs nepasisakote už tai, kad būtų elgiamasi vienodai su visais piliečiais, net ir su tais, kurie pasisako prieš Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą? Pažiūrėkite į aštuntą šios rezoliucijos punktą. Kas tenai parašyta? Aš norėčiau Jums priminti, kad iš karto po to, kai vyko Maidanas, gruodžio mėnesį buvo atlikta nuomonė nuomonės apklausa 45 procentai Ukrainos piliečių pasisakė prieš Maidaną. 33 kartus Rusija ragino priimti jungtiniuose tautose rezoliuciją dėl Ukrainos. Ačiū kolegai Žanoka. Ačiū kolegai Žanoka. Norėčiau paprašyti jūsų neskaityti jūsų paruoštų kalbų. Visada užsidega mygtukas čia mano prezidiume, kalbėkite lėčiau, bet jūs nereaguojate į jį. Aš visada prašysiu, jeigu skaitysite, kad jūs kalbėtumėte lėčiau, kadangi taip greitai versi negali niekas, kaip jūs skaitote. Dabar pereiname prie rezoliucijos dėl jaunimo užimtumo. beginnt Herr Kollege Lucke, habe ich gesagt. Ja, bin ich aufgerufen worden. Lucke. Darbo vietos jaunimui. Aš norėčiau paaiškinti, kaip balsavau. Aš balsavau prieš, kadangi joje tiesiog neatsižvelgiama į konkurencijos pažeidimą, taip pat nekalbama apskritai apie pietų Europos valstybių konkurencingumo pažeidimus ir dėl tos priežasties didėja dides nedarbas ir jaunimo nedarbas. Aš manau, tai yra didžiulė kliūtis ekonominiai raidai ir būtent į tą faktorių reikėjo atkreipti dėmesį. Dėkuoju, kolega Šogor. Dėkoju. Jaunimo nedarbas yra didžiulis, kai kuriuose valstybėse narėse jis nuolat auga ir mes šios problemos masto tiesiog nesugebame įvar, į, į, įvertinti. Tai atsispindės vėliau ir demografijos pokyčiams didelės valstybių E, valstybių e, e, finansavimo sistemos žlunga, kadangi didėja nedarbas. Mažos ir vidutinės įmonės patiria didžiulę biurokratinę naštą, jeigu šita našta būtų sumažinta, tai jos sugebėtų paprasčiau laikytis ES teisės aktų ir įdarbinti jaunus žmonės. Sander. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Aš, panė pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš balsavau už šią rezoliuciją kadangi daug, daugiau nei 23 procentai visų darbo neturinčių žmonių yra asmenys jaunesni nei 25 metų ir taip yra atsitiko dėl krizės. Ši krizė tikrai paragino žmonės nusigręžti nuo Europos. Kaip gali būti taip, kad Europos projektas nebepasiūlo žmonėms perspektyvos? E, jaunimo užimtumo iniciatyva yra pirmasis žingsnis, tačiau jis yra skirtas, jisai, jį galės bus taikoma tik viename iš penkių mano e, rinkimo apygardoje esančiame regione. Visos, visose šiuose regionuose yra labai didelis nedarbas. Aš esu iš pasienio regiono ir galiu Jums pasakyti, kad e, yra didžiulis potencialas, kurį mes galime išnaudoti. Tai yra da, bo, galimybę išnaudoti darbo vietas e, abipus sieną. Ir todėl aš manau, kad mes turime skatinti daugia kalbystę ir e, taip pat e, dvigubų diplomų principą. Tik tai taip, ponė pirmininkė, mes galėsime suteikti viltį jaunai kartai. Frau Kollegin Miller. Oui. Monsieur le Président, merci. Pone pirmininkė, dėkoju mes turėjome balsuoti prieš e, jaunumo užimtumo dosie ir e, supra, e, virš nacionalinė utopija. Štai apie ką čia yra kalbama. Per e, dviejus metus du milijonai Lenkų išvažiavo iš savo šalies, o aš jau nekalbu apie nervą skaičius Graikijoje ir kitur. Visiškai be jokių skrupulų e, e, bendrovių savoninkai imasi priemonių, visiškai nesižvelgdami į padėtį situaciją. Vyksta ekonomikos karas ir dėl to Uh, plinta skurdas. Yra visiškai akivaizdu, kad daugybė sprendimų, kuriuos priima šis parlamentas per pastaruosius, e, kuriuos jis priima per pastaruosius dešimt metų, ir kurie buvo susijęs su struktūriniais fondais ir su tam tikrais tikslais, ir su makroekonominė pinigų ir uh, kitomis politikos rytimis taikomos yra steriliškos normos ir dėl to mes žlugdame savo ateitį. Uh, Aš esu įsitikinusi, kad mūsų jaunimo perspektyvos yra susijusios su mūsų valstybių suverenumu. Kolegė Begin. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Nepaisant mano frakcijos pateiktų siūlymų, 3 procentų skirimas investicijoms, tas klausimas nebuvo patvirtintas ir nebuvo pritarta tam pasiūlymui dėl 3 procentų, nes pagrindinės partijos Europoje tam nepritarė. Finkestelė judėjimas manė, kad, pamanė, kad galutinis tekstas yra visgi priimtinas ir nusprendė jam pritarti kolegos. Tai, ką norėčiau pasakyti šiandieną, yra labai paprasta mintis. Mes manome, kad nėra taip jau svarbu, iš kur kyla mintys ir idėjas. Svarbiausia, kad jos būtų geros ir naudingos piliečiams, kurie už mus balsavo ir nusintė mus čia jiems atstovauti. Mes visuomet taikysime tokį principą ir tikiuosi, kad tai, ką pasakiau, įkvėps komiteto darbą ateityje. Dėkoju. Ačiū kolegijai Begin. Petir žodis. Kolegos, Aš pritariau šiai rezoliucijai dėl jaunimo užimtumo. Norint surasti sprendimus vienai rimčiausių Europos problemų, tai yra didžiulis jaunimo nedarbas. Didžiausia ši problema, daugiausia ši problema jaučiama pietų Europoje ir Ukrainos šios problemos irgi neapėjo kurio, problemos, kurios kilo dėl ekonominės krizės ir daugiausia nuo to nukentėjo jauni žmonės ir pagyvenę žmonės. Trečdalis bedarbių Kroatijoje yra jaunimas nuo 15 iki 24 metų ir jie išvyksta iš Kroatijos, nes negali susirasti darbo. Teisė į darbą yra žmogaus teisė ir jeigu jos negalime užtikrinti visiems, tuomet reiškia, kad mūsų politika nėra tinkama. Aš sveikinu siekį įgyvendinti jaunimo garantijų sistemą, nes šeš, še, iš 6 milijardų eurų nebuvo e, panaudota niekas valstybėse narėse, taigi problema tikrai nėra dar išspręsta. Dėkui kolegai Kelė Petir, dabar kalbės Činičiai. Grazie, Presidente. La... Ačiū, pirmininkė. Jaunimo nedarbo mažinimas yra vienas svarbiausių iššūkių, kuriuos teks įveikti per ateinančius metus, nes jis aktualus visoms ES valstybėms narėms. Kai kuriuose šalyse jaunimo nedarbo lygis kelia susirūpinimą. Daug jaunimo negali susirasti darbo, dėl to yra priversti išvykti svetur. Ir ši rimta problema labai aktuali ir mano šaliai Italijai ir mes tikimės, kad nauja Europos komisija parengs atitinkamą planą, kad būtų galima įgyvendinti investicijų politiką, sukurti darbo vietas ir stabilizuoti darbo rinką. Jaunimo garantijų sistema, žinoma, padės valstybėms išspręsti šią sudėtingą bedar, bedarbystės krizę, bet e, tai nėra vienintelė spręstina problema reikalingos struktūrinės priemonės, kad atgaivintumėme ekonomiką ir sukurtumėme naujų darbo vietų. Taip pat reikalinga panaudoti lankščiai viešasias lėšas, be lankstumo bus labai sudėtinga užtikrinti augimą. Galtinis rezoliucijos tekstas e, būtent eina tą linkmę, dėl to mes ir pritarėme jam. Dėkojame kolegai Činičiai. Šlain. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už rezoliuciją, nors būčiau pritarusi kur kas griežtesnėms formuluotėms šiuo klausimu. Jaunimo bedarbas kai kuriuose mano šalies regionuose siekia 60 procentų ir šioje rezoliucijoje mes kalbame apie tai, kad reikia pratesti jaunimo garantiją ir pritaikyti e, ir asmenims, kuriems yra 29 ar 30 metų. Ir mes negalime atsisakyti tokių minčių, nes matome daug tokių, tokio amžiaus žmonių atsidūrusių panašioje situacijoje. Taip pat programoje turėtumėme numatyti daugiau išteklių šiam tikslui ir Taip pat norėjo, norėtumėme griežčiau pasisakyti apie netinkamas darbo sąlygas, nes kalba neina vien tik tai apie tai, kokias darbo vietas kursime jaunimui, bet ir apie tai, kad tos darbo vietos būtų kokybiškos, kad žmonės galėtų užsitikrinti tvarę ateitį. Būtent tokia linkme turėtumėme žengti, kalbėdami apie naująją kartą. Tai nėra vien tik tai darbo vietų skaičiaus problema. Turi būti tos darbo vietos kokybiškos, tvarios susijusios su investicijomis ir taip pat kultūra aplinka turi pagerėti. Kolegė Komi. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už šią rezoliuciją, kadangi statistika, rodanti kokio lygio jaunimo nedarbas, yra gazdinanti. Labai svarbu ieškoti sprendimo ir, mano manimu, šios temos nagrinėjimas turėtų tapti prioritet, prioritetinė tema ES lygmenių. Jaunimas turi turėti galimybę įsidarbinti, taip pat e, planuoti savo ateitį, tuo labiau, kad jaunimas yra mūsų visų ateitis. Be to jaunimo energija yra labai reikalinga visuomeniai ir jo iniciatyvos kurios turėtų būti integruojamos į bendruomenės, visuomenės veiklą. Mes turime visos valstybės bendradarbiauti, sprendami šią problemą. Mes kalbame apie 19-25 metų e, žmonės, tačiau ir kitų amžiaus grupių žmonės taip pat yra netekę darbo. Čekovski. Ačiū pirmininkė, tikiu Aš norėjau pasakyti, kad balsavau už šią rezoliuciją, tačiau dabar norėčiau papildomai pridurti štai ką. Aš tiesiog sobijojau tomis mintimis, kurios buvo ką tik išsakytos ir abejoju kai kuriais teiginiais šioje rezoliucijoje. Aš nemanau, kad jaunimo darbo vietos nebus sukurtos labai greitai. Reikia sistemingai spręsti šią problemą, pasinaudojant gerą patyrimą, kurį sukaupė Austrija, Vokietija arba Šveicarija. Tose šalyse yra dualaus mokymo sistemos O tose valstybėse, kur nėra sistemingai sprendžiama ši jaunimo nedarbo problema, susiduria su didžiausiamis problemomis. Ir būtent toje valstybių grupėje nedarbas yra didžiulis. Dėkojame kolegui Zdechovski Zaborskam. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau už. Balsavau už tas priemonės, kurios yra skirtos sprendžiant jaunimo nedarbą. Aš puikiai suprantu, kodėl prioritetas yra numatytas jaunimo nedarbui mažinti. Man atrodo, kad reikėtų apskritai ieškoti tokio sprendimo, kuris skatintų solidarumą tarp įvairių gyventojų grupių. Pavyzdžiui, galimybė dirbti šeimos įmonėse leistų ne tik tai įgyti profesinius gebėjimus, bet taip pat išmokti ir verslo veiklos apskritai. Juk ne, ne šeimos įmonės privedė mus prie krizės. Manyčiau, kad reikėtų gerinti verslo aplinką, kuri leistų skapitinti šeimos įmonės. Dėkojame kolegijai Zaborska, Vulf. You, Ačiū, ponė pirmininkė. ECR frakcija pasiūlė pakeitimą, jam pritarė Britanijos konservatorių partija. Jame kalbama apie tai, kad ES turi būti užtiknamas laisvas darbuotojų judėjimas, tačiau jis, tas judėjimas turi būti kvalifikuotas. Tai reiškia, kad Britanijos konservatorių partija yra labai atvira ir atremia euroskepticizmą. Imigracija sumažino uždarbio lygį, uždarbį, uždarbį Junktinėje karalystėje ir visoje Europoje. Mes manome, kad tik tai valstybės pačios galėtų kontroliuoti savo sienas. Kvalifikuotos darbo jėgos judėjimas yra įmanomas, tačiau viskas turi būti pagrindžiama balų sistema, kurią turi tvarkyti pačios valstybės, o ne Europos Sąjunga. Ačiū. Wolf, soweit die Stimme. Ačiū kolegai Wolf. Baigėme pasisakymus dėl jaunimo užimtumo rezoliucijos. O dabar rezoliucija dėl padėties Irake. Prezident. Pirmininkė, gerbiami kolegos, tie, kurie dar liko salėje, kaip naujasis parlamentaras, aš tiesiog stebiuosi, kad posėdėje, kuris turėtų trukti 14 valandos, liko nedaugiau kaip 10 žmonių. Aš balsavau už rezoliuciją dėl padėties Irake, tačiau aš manau, kad viskas tuo ir baigsis, kadangi visas regionas yra destabilizuotas ir man kyla klausimas, ką atnešė tas amerikiečių vykdytas karas su sąjungininkais, jeigu ten ir toliau krikščionys yra persekiojami, apskritai žmonės yra kankinami, valstybė yra destabilizuota ir manyčiau, kad turint omenyje būtent tokią dramatišką padėtį reikėtų imtis ypatingų žingsnių. Šiame regione yra didžiuliai naftos klodai, tačiau nežinia, kas rytoj vadovaus šariatas ar apskritai ten dar bus kaip nors toleruojamos krikščioniškosios vertybės. Norėčiau paaiškinamas pasakyti, kad paaiškinimas dėl balsavimo motyvų yra skirtas paaiškinti balsavimo motyvus. Ir taip pat šioje plenarnės sesijos dalyje reikėtų klausytis kolegų, kurie kalba. Ir mano šalies parlamente ir šiame parlamente yra priimta, kad vals, kad e, nebūtų pataikaujama tiesiog svečiams ir tiesiog atvykusiems į salę, o reikia tiesiog paaiškinti balsavimo motyvus. Dabar balsavimą, dabar rezoliucija dėl Palestinos ir Izraelio konflikto. Foikt vienintelis paprašė žodžio. Pirmininkė, dėkoju, kad jūs suteikėte man žodį. Aš balsavau už šią rezoliuciją, tačiau jos, mano manimu, nepakanka. Vakar kolega Lamsdor kalbėjo apie Izraelio saviginos teisę, tačiau, mano manimo, reikėtų pridurti, kad tokia valstybė kaip Palestina, kuri jau dešimtmečius yra užimta, suskaidyta, aplink kurią yra nutiesta siena, šalis, kurioje iš kurios pabėgėliai šimtais tūkstančių slepiasi kitose kaiminėse valstybėse, vis dėlto reikalauja užtikrinti taiką šioje, šiame regione ir mes turime siekti rezoliucijomis ir aktyviais politiniais veiksmais įnešti savo indėlį į šios padėties stabilizavimą. Dėkojame, baigėme pasisakymus dėl balsavimo motyvų. O tai reiškia, kad baigėme ir šios plenarinės sesijos darbą. Linkiu visiems sėkmingos, saugios kelionės namo. Linkiu puikių vasaros atostogų. Dėkoju visiems. Ypač dėkoju vertėjams, kurie taip pat nusipelnė vasaros atostogų. Kolega Bali, dėl darbo tvarkos, prašau žodžiu. E, Ačiū pirmininkė. Labai malonu, kad sutikėte man galimybę pasisakyti, nors labai liūdna kalbėti, kai salėje nėra kolegų, kaip pabrėžė ir mano kolega. Norėčiau priminti Jums, kad e, esame čia, e, gauname čia atlyginimą iš mokesčių mokėtų pinigų ir kadangi gauname tuos pinigus, turėtumėme darbą atlikti, kuo galima uh, atsakingiau, bet panašu, kad nėra rodoma didelė mano kolegų pagarba šiam darbui. Daug žmonių teigia, kad jie turi paskubėti į lėktuvą, bet ne, ne už tai jie gauna pinigus, pinigus gauna už tai, kad čia dirbtų e, ir tinkamai atliktų savo pareigas. Dėkoju, kad suteikėte žodį. Alter Kollege, Sie sind neu, deshalb habe ich Jūs esate naujas kolega, todėl aš leido jums pasakyti, jūs kalbėjote ne dėl darbo tvarkos, o tiesiog išsakėte savo politinį samprotavimą. Iš tikrųjų, mes esame apmokami, mums apmoka ir už tai, kad mes laikomės darbo tvarkos. Uh, for... Maskeli, ačiū už tai, kad puikiai pirmininkavote šiandienos posėdžiui, ponia pirmininkė, bet tam kalbėtojui Aš norėčiau pasakyti, kad ne visiškai teisingai vertino tuos narius, kuriems nėra kitų alternatyvų, nes tik vienintelė galimybė yra dabar suspėti į lėktuvą.